Pan preseda. Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zasedání je zahájeno. Labas rytas, pradedame šiandienos plenarinį posėdį. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra pono Kutašo pranešimas apie 2009 metų EUB metinę ataskaitą. Norėčiau pasveikinti ir Europos investicinio banko pirmininką Filipą Mestatą, kuris dalyvaus debatuose. O pirmiausia, suteiksiu žodį keturiems, keturiams minutėms ponui Kutašui. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule preedinte maystadt domnule comisar stimai colegi Labas rytas, ponia pirmininkė, ponia komisijos nary. Um, EIB metinė ataskaita yra demokratinės patikros išraiška, kuri vyksta kasmet. Tai ir savotiška Europos investicinio banko mm, skaidrumo išraiška Europos parlamento atžvilgiu. Svarbu pabrėžti keletą dalykų. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai EIB e, tapo priemonę padedančią E, vykdyti Europos užsienio reikalų politiką. Tuo pačiu EIB yra svarbus partneris padedantis e, stiprinti ir ES ekonomiką. Mulțumesc colegilor mei pentru îmbunătățirile aduse raportului. De asemenea, doresc să mulțumesc Noriu padėkoti kolegiams ir kolegoms už viską, ką jie nuveikė, už jų pastabas kuriomis buvo stengtasi pagerinti pranešimą. Noriu padėkoti EIB darbuotojams, taip pat EIB pirmininkui ir pirmininko pavaduotojui. Taip pat dėkoju. Visi bandėme rasti būdą, kaip būtų galima aiškiau apibūdinti EIB paskolų teikimo procedūrą, atsižvelgiant į naujus krizės iššūkius, e, į būtinybę kurti naujas infrastruktūras sprendimai turi būti europinio pobūdžio ir Europos investicinis bankas čia vaidina svarbų vaidmenį. Noriu pateikti du svarbius pavyzdžius, kurie parodo, kaip EIB gali skatinti ekonomikos plėtrą. EIB gali finansuoti įvairius projektus. 90 procentų visų ES įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės. Investuojant į šias įmonės skatiname mokslinę veiklą ES. EIB nuo 2009 iki 2010 metų suteikė mažoms ir vidutinėms įmonėms 7,5 milijardus eurais paskolų daugiau nei buvo numatyta. 2010 metais buvo sukurta Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skirimo priemonė, tam numatyta 200 milijonų eurų. Tai iš esmės yra mikrokreditai. Reikia mm, numatyti ir galimybės, kaip gauti šias paskolas. Taip pat paskolų teikimas turi tapti skaidresnis. EIB gali teikti ir techninę pagalbą, taip pat kofinansuoti konvergencijos regionus, kad šie gautų ES lėšas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tas paskolas, kurios skirtos dideliems projektams finansuoti. Mes visi suprantame, kad šis finansavimas yra labai svarbus. Mes norėtume, kad, kad stambios privačios bendrovės būtų geriau pasirengusios investuoti į stambius projektus. Kadangi tuomet mes pamatysime, kaip uh, jų suteikiama nauda yra padauginama. Ir taip galėsime mes investuoti į energetikos ir uh, atsinaujinančių ir tvarios plėtros projektus. Taip mes galėsime investuoti į kelių, geležinkelio ir kitos svarbios infrastruktūros projektus. Aš taip pat galvoju ir apie investicijas į Navuko projektą. Kalbėdamas ne vien apie ekonominę krizę, aš norėčiau paminėti fiskalinę paradigmą. Rengiantis finansinius tarpininkus reikia elgtis labai atsargiai, kadangi ka, kartais kai kas gali pasirinkti e, mokesčių rojus arba gali bendradarbiauti su operatoriais, kurie neveikia skaidriai. Ir tuomet iškils grėsmė, jog banko lėšus gali atsidurti mokesčių rojuje. Manęs kol kas nepatenkina AIB taikoma tarpininkų pasi, atrankos procedūra. AIB privalo geriau padėti besivystančioms šalims. EIB remia ES išorės politikos tikslus šiuo klausimu. Ir manau, kad mums reikia daugiau dėmesio skirti besivystančiom šalims, daugiau išteklių. Aš su malonumu lauksiu kolegų pastabų ir po to diskusijos išvadų. O dabar noriu sutikti žodį banko pirmininkui ponui Meištat. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Parlementaires. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs atvykote, e, atvykti pas Jūs dar kartą. Dar kartą atvykti pas Jūs ir dalyvauti uh, diskusijoje apie Jūsų parengtą pranešimą, kuriame kalbama apie Europos investicijų banko veiklą. Aš ypatingai dėkoju Jūsų pranešėjui, ponui Kutas, kuriam atėjo gera mintis e, kalbėti ne vien apie praeitį, bet ir nubrėžti tam tikras kryptis ateičiai. Taigi aš kalbėdamas norėčiau Jums pasakyti, kad mūsų administracijos taryba nusprendė, kad bankas kitais metais turėtų dirbti trimis kryptimis. Taigi, pirmiausia, tai yra Europa 2020 strategijos gyvenimas, antras yra kova su klimato kaita ir. Uh, Trečias rytis yra parama ES išorės politikai. Kad visi susidurime su uh, finansų krize, kuri prasidėjo 2008 metais ir tuomet bankas uh, ėmėsi veiksmų įvairiais ligmenimis. Pirmiausia, tam, kad būtų saugomi bankai, tam, kad būtų padėta ūkiui atsigauti. Ir jums tikriausiai žinoma, kad uh, 2008 m. gruodžio mėnesį ES vadovų taryba patvirtino ekonomikos gaivinimo planą. Ir tuomet mes taip pat ėmėmės veiksmų ir padidinome mūsų paskolų paketą nuo 48 milijardų iki 79 milijardų 2009 metais tam, kad mes galėtume atsižvelgti į tarybos išvadas ir kaip reikalavome šiuose išvadose paremti mažas ir vidutinės įmonės. Po šios labai tokios greitos reakcijos mes norėtume elgtis orientuojantis į ilgesnę perspektyvą. Ir todėl ir kalbame apie Europą 2020 strategiją. Ši strategija yra sukurta tam, kad būtų sukurtas darbo vietos ir būtų paskatintas augimas atsižvelgiant į žinių trikampą. Tai yra mokslinio tyrimai, žinios ir inovacijos. Tai yra kertinės to trikampo, trikampio akmenys. Taigi mes ketiname aktyviai dalyvauti gyvendinant šią strategiją. 2010 metais mes skiriame jau, jau daugiau nei 4 milijardus švietimo projektams ir daugiau nei 7 milijardus mokslinių tyrimų projektams. Ir mes ketiname ir kartu, bendarbiaujant su Europos komisija, taikyti kitas in, in, uh, investavimo priemonės. Ir taikysime, uh, gyvendinsime, pažiūrėjau, bendrą uh, moksliniams tarimams skirtą finansavimo priemonę. Ir, ir taip pat rizikos pasidalymo finansinę priemonę. Tam, kad pasatintume investicijas. Kartu mes stengsimės, e, nedidindami savo kapitalo, sukurti daugiau pridėtinės vertės. SFFF mokslinio tyrimų finansinė e, priemonė yra labai geras pavyzdys to, kaip, mes, kaip mums sekasi e, tai daryti. Iš ES biudžeto buvo skirta 380 milijonų eurų ir bendrai, bendromis jėgomis mes sugebėjome surasti 6 milijardus eurų moksliniams tyrimams. Ir ketiname dar šią sumą padidinti iki 16 milijardų. Taigi mes tikimės, kad bendradarbiaudami pragmatiškai su komisija ir su kitomis institucijomis mes sugebėsime iš tikrųjų veikti kur kas veiksmingiau. Antra mūsų veiklos rytis, tai yra kova su klimato kaitos padariniais, tai yra labai dramatiškas rytis, labai aktuali Europos Sąjungoje. Ir todėl jį rūpi ir EIB. Fukushimos e, e, atominės jėgainės nelaimė ir tai, kas įvyko po jos, dar kartą patvirtino, jog būtina yra e, labai daug investuoti į energijos išteklių taupimą, į naujas energetikos technologijas. 2010 metais EIB projektams, kurių, kurių e, tikslas yra mažinti šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimą, ketina skirti, e, ketina skirti 30 procentų daugiau lėšų nei anksčiau, tai yra 20 milijardų eurų. Ir atsinaujinančios energetikos projektams taip pat bus skirta 6,2 milijardo eurų, ir tai yra daugiausia dviejų ir saulės energijos panaudojimo projektai energetinio efektyvumo gerinimo projektams. Tai, taip pat mes ketiname skirti 2 e, milijardais eurų daugiau 2010 metais nei anksčiau ir mes kalbame apie e, viešųjų pastatų ir, ir gyvenamųjų pastatų e, energetinio efektyvumo gerinimą. Taip pat galvojame apie tai, jog būtina geri, mažinti transporto sukeliamą taršą. Taigi mes ėmėmės visų šių veiksmų ir ketiname ir toliau remti energetikos projektus, ypač atsinaujančius energetikos e, projektus. Ir mes rengėme dabar metodologiją, kuri be abejo bus labai sudėtinga dėl techninių priežasčių, bet rengėme metodologiją, kuri leistų mums geriau įvertinti kiek lėšų reikės skirti tarš, anglies e, e, dioksido mažinimo e, projektams. Apskritai, apie visus projektus apibendrinus. Trečioji veiklos rytis. Niekas ne, negali be finansinių e, išteklių įgyvendinti veiksmingos išorės politikos. Visi tai suprantame. E, Turime įvairių tikslų, kurių norime siekti visame pasaulyje ir tam reikia skirti, pakank, turėti pakankamai lėšų. ES šiuo metu plėtoja išorės politiką, kuri turėtų paveikti įvykius pasaulyje. Ir EIB, jei ES to panorės, galės ją paremti. Dar reikės palaukti ir pažiūrėti, ar valstybės narės, kurios yra EIB akcininkės, atsižvelgs į ES rekomendacijas ir e, atitinkamai ir kaip bus parengta 2014-2020 metų finansinė perspektyva. Tai tiek, po, po, ponia pirmininkė, tokie yra mūsų darbo prioritetai ir dėkuoju Jums už Jūsų dėmesį. Merci beaucoup, monsieur président. Teraz pan komisar Ševčovič. Prosím, pane komisaři. Dėkui. Dabar ponos komisijos narys. E, Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Kutašui, už labai puikų pranešimą. Taip pat norėčiau pasveikinti e, pirmininką Maištadą atvykusi mūsų plenarinę sesiją, nes labai svarbu, kad jis taip pat e, išgirstų ir komisijos nuomonę. Norėtume pasveikinti jį ir EB už nuolatinį testinį atsaką į pasaulinę finansų krizę. EBA pagalba buvo neįkainojama ir e, labai e, rinkoje trūko kreditų, tai buvo svarbu valstybėm narėm, kandidatėm e, šalėm, mūsų partneriams tam pasaulio ir EB pavyko padidinti, išplėsti skolinimosi veiklą ir taip pat susitelkti į augimą skatinančias rytis. Uh, Parama sanglaudos politikai, taip pat pereina, pereimas prie CO, mažai CO2 išmintušios ekonomikos tai yra e, pagrindiniai tikslai ir EB turėtų e, remti konvergencinios e, regionus per tokias priemonės kaip Jaspers, Jeremy ir Elena, siekiam kovoti su klimato kaita. Taip pat e, sveikinam tai, kad daugiau paskolų būtų teikiama smulkiam vidutiniam verslui, reikia daugiau kokybinių priemonių, siekiam didinti EB grupės skaidrumą e, šioje srityje. E, optimalus darbo pasidali, pasidalymas tarp AIB ir AIF labai būtina būtų. Ir žinoma, E, reikia optimaliai panaudoti e, B kapitalą. Svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp e, daugiau paskolų ir didesnės rizikos veiklos, sunaudojančios daugiau kapitalo, bet tai yra neįkainoma B grupės veiklai. Dėl finansinių priemonių manome, kad naujoviškų finansavimo priemonių naudojimas kartu su kitom finansų institucijom na, turėtų būti plečiamas. Uh, dalyvavimas kapitalė, e, garantijos padeda maksimaliai panaudoti ES biudžetą ir pritraukti finansavimą iš trečiųjų šalių. E, be to bendrų finansavimo priemonių, fina, rizikos pasidalymo finansinės priemonės panaudojimas e, reikėt, galėtų suteikti daugiau poveikio. Jeigu kapitalų jis galėtų, jog būtų galima daugiau pasiekti. Reikėtų labiau remti e, strategiją Europą 2020-ieji, e, e, padedant įgyvendinti jos tikslus projektų obligacijų iniciatyva pagal Europa 2020 strategija yra puikus, puikus pavyzdys ir tam reikia e, didelių tarp valstybinių investicijų, kad būtų galima įgyventyti pavyzdinius e, e, projektus, kurti susijęta infrastruktūrą. Projekto obligacijų iniciatyva padėtų finansuoti konkrečius projektus transporto, komunikacijų srityje. Tai galėtų būti ir kiti projektai, kurie padėtų siekti tvaraus ekonomikos augimo, kurti darbo vietas ir jūsų ataskaitoje remiame šitą iniciatyvą. Kalbant apie komisijos rengiamus pasiūlymus dėl e, kitos daugiametės finansų programos komisija nagrinėja, kaip būtų galima pirmai, optimaliai panaudoti finansų instrumentus, plėtojant dialogą su EB, kitomis finansų institucijomis, siekiant pasinaudoti turimą patirtimį rinkoje. Na ir baigiant apie EIB e išorės veiklą. EIB finansuoja veiklą už ES ribos ir čia pritartumėm nustatyti viršutinės ribas pasiūlytas Europos parlamento vienu e, milijardų padidinti finansavimą viduržėmio jūros regionui, tam pritartumėm, tai labai svarbu šiandien, svarbu uh, užtikrinti tvarumą ir ekonominį, uh, atsiprašau, ekonominį virsmą mūsų šalise partnerėse. Ir žinoma, reikėtų pasinaudoti lėšomis grįžtančiomis iš ankstesnių investicijų. Uh, siekiant investuoti viduržėmio jūros regione. Taip pat pritartumėm tam, kad AIB stiprintų savo vystomąjį pajėgumą, nes tai aišku reikalauja laipsniškai didinti darbuotojų skaičių, norint specializuotis vystomosiuose aspektuose. Dėl AIB išorės veiksmų įgaliojimų E, peržiūros. E, komisija mano, kad tikslas būtų optimizuoti mechanizmų e, veikimą, bendrai panaudoti ES biudžeto ir B lėšas, tokios platformos su, sukūrimas padėtų pasiekti sinergijos, padėtų bendradarbiauti EB su kitomis finansų institucijomis. Ir šiame kontekste norėčiau paminėti tai, kad komisijos EIB ir PB tarpusavio susitarimo memorandumas buvo pasirašytas šį kovą. Dėkui pirmininkai. Dėkuoju. Toliau kalbės ponas Odį iš biudžeto kontrolės komiteto. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, ponė pirmininkė, kaip tarp vyriausybinio banko pirmininkas jūs pasveikinus, jūs atvykote pas mus ir mes tai labai vertiname. saugumas ir tarp vyriausybinės jūsų banko darbo metodas. Jūs suprantate, ponė pirmininkė, kad jūs esate finansinis ES ramstis, kurio reitingas yra trigubas A. Ir mes norėtumėt e, jūsų pareikalauti, kad jūs ir toliau atidžiai labai stebėtumėt e, banko veiklą. Ir būtų gerai, jei jūsų bankas galėtų taip pat bendarbiauti ir su naujai sukurtomis banko priežiūros institucijomis. Aš norėčiau dar kartą pakartoti, kad būtų labai svarbu taip pat ES prisijungti prie EIB e tam, kad tarp vyriausybinės priemonės galėtų būti naudojamos dar veiksmingiau. Dėkuoju, dabar periname prie e, pasisakymo frakcijų vardu. Pirmoji, ponia Hubner apie, apie frakcijos vardu. Eh, pone pirmininkė, pone pirmininkė, pone Meištat, gerbėmėsis komisijos nariai, aš norėčiau pakalbėti apie tris dalykus. Pirmiausia, augimas ir restruktūrizavimas, kurių reikia Europai. O tam mums be abejo prireiks nemažai lėšų. Pagrindinis klausimas yra, kur jas surasime. Ir manau, kad Europos investicijų bankas padės mums surasti atsakymą į šią problemą. Be to norėčiau priminti, kad ateityje konkurencija dėl finansavimo tik tai didės, o vyriausybės, ko gero, dar norės taupyti lėšų. Taip pat tikimės, kad bankai sugrįž prie įprastinės veiklos, o ES biudžetas, kaip žinia, visuomet išliks pernelik mažas tam, kad mes galėtume įgyveninti visus savo tikslus. Taigi mes tikrai pasikliausime jumis. Antras dalykas, aš tikrai paraginčiau jūs perėti prie e, naujoviškų finansinių priemonių, jūs jau, minėjai, e, jūs jau perėjote prie projektų, obligacijų e, Svarbu taip pat paremti ir rizikos pasidalymo finansinę priemonę ir remti privačias investicijas. Ir trečias dalykas, kuris mano galva yra labai svarbus. Mes visi žinome, kad netinkama reglamentavimo sistema gali viską sužlugdyti, sužlugdyti visus mūsų planus. Todėl mes norėtume pereiti prie tokios reglamentavimo sistemos, kuri būtų kur kas e, ambicingesnė ir uh, e, EIB tikrai vaidina savotiško sverto e, vaidmenį ir jūs galite e, padėti mums geriau parengti atskirus finansavimo projektus. Taigi mes tikimės, kad turint e, drąsesnę reglamentavimo sistemą ir jūs galėsite veikti drąsiau ir mes visuomet jūs paremsime. Ačiū, ponas Bermanas, socialisto demokratų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, noriu išreikšti savo susižavėjimą ir komplimentus pranešėjui, rengusiam pranešimą apie EIB banko 9 mm, metų metinę ataskaitą. Noriu tarti keletą žodžių apie parlamento ir tarybos santykį. E, parlamentas e, yra teisės aktus leidžianti institucija kartu su taryba. Tačiau tarybai labai sunku pripažinti Europos parlamento išorės įgaliojimus. Europos parlamentas e, teikia pasiūlymus, o taryba kartais juos nereaguoja. Mes e, stengiamės AIB suteikti aktyvesnį vaidmenį, teikiant mikrokreditus, taip pat remiant um, kovos su klimato kaita projektus. Tačiau taryba tam nepritarė. Tuo tarpu parlamentas ir taryba vienodomis galiomis leidžia teisės aktus. Mes kartu su taryba turime ieškoti kompromisų ir mūsų darbas turi dėrėti. Dėl to nepriimtina yra kad tarybos nuomonė, kad parlamento teikiami pasiūlymai ir parlamento pozicija yra neprimtina. Man tokia tarybos pozicija yra neprimtina, nes EIB finansuoja ES išorės veiksmus. Mūsų kaiminėms valstybėms ši parama itin svarbi, skatinant ekonomikos plėtrą, dėgiant infrastruktūrą. Europos investicinio banko veikla labai svarbi ir mes turime numatyti kartu tikslus, kurių turi siekti bankas. Todėl aš tikiuosi iš tarybos konstruktyvaus požiūrio. Pone Gular, Alde frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labas rytas, ponė banko pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie vieną dalyką. Kai pradėjome renkti šį pranešimą, buvo jau akivaizdu, kad mums reikės vis daugiau investicijų po to, kai vyko finansinė krizė, kaip ir jau, jau buvo pasakyta, iš pradžių buvo imtasi trumpalaikių veiksmų, o po, po to jau pradėjome galvoti apie ilgalaisnę perspektyvą. Tai, kas įvyko pastaruoju metu, ir aš galvoju pirmiausia apie įvykius Viduržymio jūros pietuose, vis, mes visi supratome, kad reikia labai atsargiai renktis energetinius e, e, išteklius. Ir e, parlamente yra daugybė parlamentarų, kurie remia projektus, kuriuos jūs minėjote. Ir yra taip pat labai yra svarbu, kad tuo metu, kai mes surinksime pakankamai politinės valios, žengti šiuo keliu. Projektų obligacijos uh, yra gan kiek su, reikaling, yra reikalingas projektas. Ir būtų taip pat yra įdomu sužinoti, kiek iš tikrųjų, kad kaip galima būtų dar geriau paremti viešo ir privataus sektorių partnerystę. Ir uh, reikėtų gal ir galvoti apie papildomas priemonės, apie taupimo kasas. Uh, kurios veiktų tai, e, nepripažįstant sienų. Taigi yra daugybė įvairių dalykų, kuriuos galima daryti, mes jūs remiame ir mes e, suprantame, kad tai, kas įvyko pastaruoju metu, pavyks jums veikti plačiau ir dar intensyviau. Dėkuoju. Next... Ačiū, pana Gular. Dabar ponas Kanfin, žaliųjų frakcijos vardu. Le... Le... Pone komisijos nary, pone Europos investicinio banko pirmininkė, laba diena. Jūs tikriausiai žinote, kad žaliųjų frakcija tradiciškai EIB suteikia labai svarbų vaidmenį. Jūsų teikiamos priemonės yra labai svarbios, mes jūs labai remiame. O mūsų EIB vizija yra e, puikiai veikiančio banko vizija. Banko, kuris turi savo įsipareigojimus ir juos vykdo. Kolegos kalbėjo apie galimus naujus įsipareigojimus, šių įsipareigojimų imtis turi ir kiti bankai, tačiau tuo pačiu metu e, bankas yra išlaikomas iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigų ir jo veikla yra kiek kitokia nei kitų bankų. Tai nėra privataus sektoriaus bankas. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių, kur galima siekti pažangos. Pirmiausia, kovoti su vadinamosiomis mokesčių oazėmis. Mums e, šis aspektas yra labai svarbus. Krizė dar kartą parodė, kaip daugiau nestabilumo įnešama slepiant mokesčius, o jūsų bankas turėtų dar skaidriau suteikti paskolas toms įmonėms, kurių veikla yra vykdoma per palengvinto mokesčių režimo šalis. Jūs turėtumėte taip pat kovoti su šią praktiką. Turėtumėte žengti vieną žingsnį į priekį. Turėtumėte paskolą susijęti su konkrečiomis sąlygomis, teikdami paskolas toms įmonėms, kurios savo veiklą vykdo mokesčių rojaus šalyse. Svarbu pabrėžti ir kontrolės aspektą. Turime numatyti didesnę atsakomybę renkant projektus ir tokiu būdu siekiant užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudoti kuo geriau. Kita vertus, reikia pamatuoti ir rezultatus. Aišku, jūs stengiatės, kad rizikos ir atsipirkimo santykis būtų kuo geresnis. Reikia kovoti su skurdu, skatinti sanglodą, įgyvendinti aplinkos apsaugos projektus. Ir čia reikia bandyti pasverti ir nefinansinius rezultatus. Jūs turėtumėte stengtis e, pateikti tokias ataskaitas, kurios yra remiamos ne tik konkrečiais e, skaičiais, ne tik finansinę išraišką. Ir pagaliau jūs turėtumėte siekti tų pačių tikslų kaip ir ES. ES siekia e, iki 2050 metų CO2 išlakas sumažinti 80 procentų. Reikėtų nebefinansuoti iškastinį kūrą naudojančių įmonių veiklos. Pone Kanfin, ar sutiksite atsakyti į klausimą? Ar ponui Skanfinas pagalvoja apie tai, kad EIB naudojamas kaip viešosios politikos uh, priemonės, tai yra tai, ko jūs reikalaujate, kainuos ES mokesčių mokėtojams tikrai nemažai ir, ir už tai turės mokėti ir Britanijos mokesčių mokėtojai. Ar jūs apie tai pagalvojote? Mano atsakymas bus labai paprastas. Aš manau, kad EIB e, e, kainuoja Britanijos mokesčių mokėtojams kur kas mažiau nei kai kurie Britanijos e, bankų gelbėjimas. Ir aš manau, kad EIB iš tikrųjų gali nuveikti kur kas daug, daugiau, gaudamas kur kas mažiau lėšų, jūs, ne jūsų bankai. Pone Svinban, konservatorių reformatorių frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Parlamentas e, praleido daugybę valandų šioje salėje tam, kad mes tinkamai parengtume bankininkystės priežiūros institucijos, kurios iš tikrųjų padėtų visiems bankams veikti atsakingai. Ir pagal, pagal sudarytą sistemą bank, parlamentas galės taip pat prižiūrėti, kaip veikia bankai. Po to įsigaliojo Lisabono sutartis ir todėl mums dabar reikia palyginamųjų, reikia sukurti tokią priežiūrų sistemą, kurioje dalyvautų visos uh, ES institucijos, įskaitant ir EIB. EIB vaidina svarbu vaidmenį finansuojant uh, nacionalinės uh, strategijas ir ES išorės veiksmus. Ir todėl ir jūs dabar turėtumėte ateiti ir atsiskaityti Europos parlamentui. Ir EIB skolinimo veiksmus reikia vertinti lygiai taip pat, kaip mes vertiname kitų bankų veiklą. Viskas turi būti atspindėta balansuose ir taip pat jums turi būti taikomas ir testavimo nepalankiausiamis sąlygomis e, scenarius. Taip pat turi būti parinktas ir planas, kas įvyks tuo atveju, jeigu jūs ištiks defaultas, tam, kad mokesčių mokėtojai už tai nemokėtų. Tai yra itin aktualu dabar, kai yra rengiamos papildomos naujos finansinės priemonės. Dėkoju. Toliau ponas Kliūtė. Ačiū. Pane komisijos nariai, pone Meištatai, kolegės ir kolegos, svarbiausias EIB e uždavinys tai yra uh, E, teisingai užtikrinti investicijas siekiant ES tikslų. Todėl reikia nepamiršti, kad AIB yra susijęs mūsų vertybėmis. Tai yra socialinis skaidrumas, aplinkos apsauga, užimtumo skatinimas. Nevyriausybinės organizacijos įgyvendindamos AIB e projektus vis dėlto nesugeba užtikrinti ES numatytų standartų. E, jos e, projektus įgyvendina kartais neskaidriai, reikia tiksliau jas kontroliuoti, reikia teikti tinkamas ataskaitas. Ar EIB žino šią kritiką ir kaip e, ji vertina šios kritinius aspektus? Nevyriausybinės organizacijos reikalauja, kad paskolų teikimas vyktų skaidriau, kad e, finansavimo sąlygos būtų aiškesnės, e, jų paskolų teikimas būtų veiksmingesnis. Svarbu teikti platesnę, išsamesnę informaciją apie aplinkosaugos projektus, apie projektus įgyvendinamus trečiosiose šalyse. Ta informacija turi būti teikiama dar prieš patvirtinant projektus. Esama problemų ne tik skaidrumo srityje, tačiau ir kontrolės kontrolės srityje laikantis aplikosauginių, socialinių ir kitų standartų. Projektai netitinkantys ES numatytų standartų neturėtų būti finansuojami iš EIB e, išdo. Tausus energijos vartojimas yra labai svarbus EIB tikslas E, atsižvelgiant į Fukushimos reaktorių katastrofą, turėtume permastyti savo energetikos politiką ir remti pirmiausia atsinaujinančių energijos šaltinių projektus. Ačiū. Ačiū. Mes sulaukėme e, mėlynosios kortelės iš pono Martino. Ar jūs sutiksite atsakyti į klausimą? Pone Martinai. E EIB e kalbėjo apie savo vizijas, apie tai, kad e, turėtume būti sėkmingesni nei Kinija. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis. Ar galėtumėte konkrečiau pakomentuoti šį aspektą? Uh, ir palyginti situaciją su e, Kinijos projektais. Aš manau, kad e, labai sunku atsakyti į šį klausimą detaliai, tačiau nevyriausybinės organizacijos yra pateikusios daug ataskaitų, kurias aš turiu ir Jose atsiskleidžia, kaip pavyzdžiui Afrikos ar Azijos valstybėse panaudojama EIB parama. Aš mielai jums šią informaciją pateiksiu, tačiau šiuo metu negaliu iš šį klausimą atsakyti išsamei. Bloom on behalf of Europe of Freedom and Democracy. FD frakcijos vardu panas Blumas. Kreipiuosi šiandien jūs, kad paminėčiau porą dalykų, kurie galėtų būti nuo 35 metus dirbau e, bankį investicijų sritim, invest, e, konsultavau dėl investicijų, ekonominių strategijų ir e, niekada neinvestavau į prastus bankus, bet per pastarosius metus politikai į mane kaip į mokesčių mokėtoje nukreipia e, ginklus, e, priremia prie sienos ir liepia išpirkti prastus bankus. O dabar Britanijos mokesčių mokėtojai išpirkinėja, teikia pagalbą Portugalijos bankams. Jeigu norėčiau investuoti e, užsienyje, tai investuočiau į kylančių rinkų fondus ir e, nenorėčiau, kad e, Mikimauziškas užsienio bankas investuotų mano pinigus. Pone Maštadai, iš jūsų kol kas tik tai girdėjau apie tai, kaip jūs investuosite į oro keitimą. Nežinau, kas jūs konsultuoja, bet apie 15-16 metų or, orai nesikeičia, kaip rodo statistika, tai kur jūs tos pinigus leidžiate. Aš nenoriu investuoti į jūsų banką ir, ir, ir Britai taip pat nenori to daryti. Ir jeigu jūs norite išlaikyti savo trigubos A E, statusą, tai e, turėtumėte atsižvelgti į 48 e, skirsnį. Nes, nes jeigu kažkokiose neaiškiose šalyse um, statysite saulės kolektorius, tai labai greitai tą savo trigubą prarasite. Tikrai uh, ypatingai ypatingo gebėjimu pasižymi e, kolega iš Britanijos. E, jis kalb, kalbėjo apie investuotojų um, pomėgius, tačiau aš turiu pasakyti, kad EIB yra labai svarbi priemonė trijose srityse. E, Klūtė kalbėjo apie išorės veiksmų strategiją. Uh, E, skaudu stebėti, kaip Kinijos investuotojai, valstybiniai investuotojai e, remia politinės sistemas, statydami vieną ar kitą tiltą atitinkamose šalyse. Iškyla klausimas, kur yra Europos Sąjunga, jos beveik nematyti. Turėtume veikti šiose, šioje srityje. Antra, mažos ir vidutinės įmonės jos yra svarbios. Ir trečia, klimato kaita. Aišku, e, būtų galima e, skatinti kai kuriuos projektus atsižvelgiant į Fukushimos katastrofą Japonijoje. Ponas Gozė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, ponė EIB pirmininkė. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad Daugumo mūsų mano, kad jūsų banko veikla yra labai teigiama. Lisabono sutartis taip pat leidžia jums veikti dar geriau, dar labiau gerinti savo efektyvumą ir dar geriau reaguoti į pasaulio, pasaulio ištikusią krizę. Jūsų uh, veiklos dėka remiamos yra nevyriu, uh, maršas ir vidutinės uh, įmonės ir gyventinama yra ES konvergencijos politika. Uh, Konvergenciją reikia ir dar labiau stiprinti ir dar labiau didinti. AIB e e, e, intervencijos turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į mūsų strateginius tikslus. Ir aš norėčiau, kad jūs paremtumėt ir tuos, kas nori pagerinti savo ilgalaikę finansinę situaciją. kadangi mes matome, kad taip, kaip bankas veikia šiandien ir, ir e, dabartinės aplinkybės neragina iš tikrųjų ilgalaikių investicijų. Ir todėl reikia e, reformų, reikia korekcijų. Ir jūs minėjote, kad mums reikia jūsų banko investicijų tam, kad mes galėtume atverti nu, e, naujus horizontus Europos Sąjungoje. Ir mums reikia, be abejo, atsižvelgiant į pastarusius e, e, pastarojo metų įvykius, padėti ir viduržmio jūros pietuose esančioms e, šalims. Finansavimas turi būti labai uh, gerai sufokusuotas, gerai uh, pritaikytas prie to, ko reikia. Ir jis taip pat turėtų paremti šių šalių demokratėjimą, kuris šiuo metu dar uh, neaišku, ar laukia šias šalis. Taigi, jūs padedate ES ir aš tikiuosi, kad ES parems ir jūs. Sančias Presedo, it's our next speaker. Senor Presidente. Ačiū, dabar ponas e, Sančias Presedo. Pone pirmininkė, pone EIB pirmininkė, kolegės kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kutas už puikų pranešimą. EIB turi greičiau ir geriau veikti, finansuodamas projektus įvairiose ekonomikos srityse, siekdamas ES tikslų. Tai krizės akivaizdoje tapo dar svarbiau. Daugelis įmonių sunkiai gauna paskolas ir kreditus ir mūsų ekonomikos modelis yra tiesiog sukrėstas, todėl EIB veikla labai svarbi. Svarbu išlaikyti likvidumą, svarbu užtikrinti, kad kapitalo rinkos veiktų gerai ir įgyvendinti projektus, kurių negalime finansuoti iš komercinių bankų teikiamų paskolų. Devintaisiais metais EIB 40 procentų išplėtė savo veiklą, 50 procentų padidėjo mažoms vidutinėms įmonėms teikiamos paskolos, 30 procentų Padidėjo klimato kaitos projektai, konvergencijos regionų finansavimas, tvarumas itin svarbus aspektas. Krizės akivaizdoje svarbu užtikrinti pakankamą finansavimą, o tai tapo itin sunku, todėl svarbu kurti naujas priemonės, kurios skatintų plėtrą. Svarbu sukurti platformą, uh, kuri leistų derinti įvairias finansavimo priemonės, o tam reikia gerinti EIB valdyseną. Manau, kad EIB turi imtis konkrečių žingsnių, norėdamas eiti į priekį. Toliau kalbės ponas Elis. Pone pirmininkė, aš atstovauju Didžiai Britanijai, tai Britanijai, kurioje tiki, kad mūsų vieta yra Europoje ir kad mes turime prisidėti prie uh, E, pokyčių Europoje. Norėčiau Jums pasakyti, kad e, FD frakcijos nariai tikrai neatstovauja Britar Britanijos žmonėms ir manau, kad jiems neturi būti leisti net kalbėti šioje salėje ateityje e, Britanijos žmonių vardu. EIB bankas kūrė pridėtinę vertę labai sudėtingomis aplinkybėmis ir aš norėčiau pasveikinti EIB pirmininką, kuris jau ilgus metus stiprina jam patikėtos institucijos patikimumą. Uh, Leiskite jūsų paklausti apie projektų obligacijas. Kai bus pateiktas birželio mėnesį pasiūlymas, ar jūs ketinate pateikti savo pasiūlymą, savo dokumentą, kuriame būtų išdėstyta jūsų nuomonė, tai, į kurią galima būtų atsižvelgti rengiant daugiametį finansinį perspektyvą? Ar šie projekto, šios projekto obligacijos bus naudojamos už ES ribų? Ar jos bus skirtos tik tai ES gyvenantinantiems projektams, kaip tą e, sakė e, komisijos narys. Mes e, taip pat žinome, kad jūs prisidedate prie sanglaudos fondų finansavimo. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes tai, tai tikrai padės mums gyveninti strategiją Europą 2020. Ponas Morgantė. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Pranešime apie EB veiklą yra reikšmingų gerų dalykų. Visų pirma, kalbama apie tai, jog reikia daugiau pastangų dėti į tai, kad smulkiam vidutiniam verslui būtų lengviau gauti paskolas. Man e, Džiugu pažymėti, kad minimi, minimos projektų obligacijos, dedamos pastangos e, į tokį, tokio strateginio sektoriaus plėtojimą kaip infrastruktūra, tačiau kila abejonių dėl didesnių išteklių EIB išvardytos šalės, kurios gauna paskolas ir gaila, kad didžiausią dalį, beveik trečdalį išorės paskolų gauna Turkija, um, o um, ketvirtadalis teko Italijai, vienam iš pagrindinių EB akcininko. Ir e, manyčiau, čia yra tam tikra disproporcija ir turbūt netinkama skirti daugiausia lėšų ne ES šaliai Turkijai, šaliai, kuri visuomet ir turėtų likti už ES ribų. Ačiū žodis, ponas Stojanovai. Dėkuoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad uh, puiku, jog šis parlamentas sugebėjo parengti tokį aišku ir trumpą pranešimą. EIB vaidmuo e, plėtojant Europą yra be abejo labai svarbus. Kelios pastabos apie pranešimą ir apie tai, ką aš išgirdau šioje salėje. Pirmiausia. EIB veikla finansuojant mažas ir vidutinės uh, uh, įmonės. Aš manau, kad ši jūsų veikla yra kur kas svarbesnė nei jūsų pastangos kovojant su klimato kaita, kadangi ji yra kur kas pro produktyvesnė. Be abejo, reikia investuoti ir naujas žalės technologijas, kurios taip pat bus naudingos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pritariu tam, ką pasakė biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas tai yra apie e, naujų banko priežiūros institucijų vykdomą kontrolę ir priežiūrą. Tačiau tai, ką aš išgirdau, šiek tiek mane suneramino. Ar galima leisti mums e, tokią situaciją, kai e, kai projektams e, už ES ribų bus skirta daugiau lėšų nei projektams ES viduje. Ačiū visiškai pritarčiau, pana Gusės. EB visuomet buvo labai svarbus ES, jo vaidmo dar labiau stiprėja ekonominės krizės metu. Krizės, kur išgyvename dabar, pastarojo meto e, reformos, e, ekonominės valdysinos rytyje, siejant tai su krizės poveikiu, galėtų reikšti, kad valstybės narės ilgainiui teiks mažiau finansavimo svarbiems projektams. To, turintiems strateginės svarbos e, visai Europos Sąjungai, pavyzdžiui, geležinkeliai, TNT e, tinklai, tad e, pritarčiau komisijos minčiai pereiti prie projekto obligacijų, tai labai geras sprendimas. Uh, teikti e, paskolas infrastruktūrai finansuoti, infrastruktūrai, kurios reikia Europai, kad ji galėtų modernizuotis, kad e, e, galėtų pasinaudoti vidaus rinkos potencialu ir EB vaidmuo čia būtų labai svarbus teikiant tokį finansavimą. Prieigos prie paskolų gerinimas smulkiam vidutiniam verslui tai labai svarbus dalykas ir reikėtų į tai susikoncentruoti. Tačiau pirmininkė, uh, iškilo banko, banko veikloje nemažai sunkumų. Konkrečiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad EB labai dažnai nepasinaudoja galimybėmis. Nes finansavimo reikalavimai tokie dideli, kad smulkus vidinis verslas negali dalyvauti, bet to procedūros yra labai biurokratiškos, e, ilgai e, trunka, e, reikėtų tai suderinti su sektoriaus poreikės. Tai yra įmonės, kurios yra labai svarbios mūsų socialiniam ekonominiam audiniui, todėl reikėtų plėtoti dialogą su smulkiu vidiniu verslu, kad būtų galima paspartinti procedūras, kad būtų galima išspręsti šitos klausimus ir EB gali atlikti labai svarbu vaidmenį atsižvelgiant į tai, kas vyksta e, Viduržėmio jūros regiono pietuose. Reikia ilgalaikės strategijos ES, kad investicijų e, e, strategijų tikslai atitiktų demokratijos ekonomikos poreikius. Ačiū, ponas Liudvikson. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pabrėžti e, porą esminių dalykų šiame pranešime. Visų pirma, EIB atlieka pagrindinį vaidmenį gyvendinant strategiją Europą 2020. -tieji Tai būtų investicijos ne tik tai į ekologiškas technologijas, kad Europos ekonomika būtų stipri, tvari, turėtumėm investuoti daugiau į geležinkelius, transportą, uostus. E, mums reikia tą infrastruktūrą susijęti su kelių infrastruktūra, reikia veiksmingai dirbančių transporto mazgų infrastruktūra. Uh, na, turi būti gerai veikianti visuma ir EB turi e, tapti aktyvesnis, aktyviau veikti šioje svarbioje srityje. Tam mums reikia naujo mentaliteto, reikia lankščių finansavimo sprendimo. Europos projekto obligacijos tai būtų puikus žingsnis tinkama linkme, tačiau tai turėtų papildyti e, kitos naujos finansavimo alternatyvos visų pirma turėtumėm galėti plėtoti e, tokius modelius, pagal kuriuos e, Europos nacionaliniai regioniai ir vietos lygmenys galėtų vaisingiau bendradarbiauti. E B bus labai svarbus e, įgyvendinant Europos vystomąją e, politiką, bet čia daug ką galima gerinti, banko veikla turi būti skaidresnė, reikia daugiau vietos ligmens dalyvavimo, reikia labiau susikoncentruoti į visą apimančius veiks, veiksnius, reikia atsižvelgti į, į vystimąsi, skurdo mažymą, į visą tai reikia atsižvelgti plėtojant EB veiklą. Ačiū ponui Liudviniksenui, e, ponas Stevenson. AIB teikia viena, daugiau nei vieną milijardą eurų uh, jungtiniai karalystiai tam, kad būtų gyvendinti vėjo turbinų montavimo ir kiti atsinaujinančios energetikos projektai. Dabartiniai AIB finansavimo uh, kriterijai nėra skaidrus. Uh, ir jie, nėra, e, jie neskatina taip pat yra ir e, tinkamos e, atsakomybės gyvendinant šios projektus. 6 milijardai eurų buvo skirti vėjo jėgainėms, tačiau nėra vykdoma jokia yra priežiūra. Aš manau, kad tai yra blogai. Bendrovės Junktinėje karalystėje teigia, kad uh, kad jų jėgainės dirba 30 procentų apkrova, tačiau iš tikrųjų 2010 metais vidutinė apkrova sudarė 21 projektą ir jos jėgainės ekonomiškai nepasitvirtina, jos negali eik, veikti šaltomis oro sąlygomis ir e, šių jėgainių naudojimas uh, nepadės mums mažinti CO2 išmetimų ir padidins elektros kainą mūsų vartotojams. Ir todėl aš manau, kad EIB neturėtų finansuoti vėjo jėgainių statybų ir montavimo. Dėkuoju, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų ir matau, kad ponia Maginės norėtų pasisakyti. Prašau, ponia. You, Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti Džeimsui Alas už jo pastabas ir e, jo komentarus reaguojant į pono Bliumo pasisakymą. Noriu pasakyti, kad e, jei jūs nepritarėte kolegai, jums nereikia įžeidinėti mūsų, kad tai išreikštumėte. Nereikia kalbėti apie ekscentriškus kolegas ar namų šeimininkės, nes e, tokiu būdu pats kalbėtojas patenka į tą kategoriją, apie kurią jis kalba. Dėl Europos investicinio banko Airija e, gauna paramą mažų, mažoms ir vidinėms įmonėms šio banko. E, tačiau reikia kelti klausimą, kiek prieinama yra mažoms ir vidinėms įmonėms kreiptis į AEB. E, kartais paskolų išdavimas gali būti labai sudėtingas. Manau, kad reikia reikėtų šį aspektą išnagrinėti iš praktiškosios perspektyvos. Ačiū, ponia Maginas, dabar ponas Paška. Dėkui za slovažinką. Ačiū labai, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai, ponia EIB pirmininkė. EIB buvo įsteigtas e, siekiant remti ES tikslus tiek ES, tiek e, už jos ribų. EIB finansuoja paskolas, už kurias garantuoja valstybės narės. 2009 metų pabaigoje 19,2 milijardai eurų buvo išduodamų paskolų apimtis. Mes tikimės, kad bus panagrinėtos ir rizikos susijusios su paskolų išdavimu. Taip pat įdomu sužinoti, kokios yra paskolų palūkanos ir administracinės išlaidos. EIB atsiskaito Olafui, auditorumams, e, Europos parlamentui. E, ar yra numatyta priežiūros sistema, siekiant pamatuoti rezultatus ir juos įvertinti Šis pasiūlymas steigti kontrolės instituciją yra teisingas, nes tokiu būdu didės skaidrumas naudojant EIB lėšas. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas poniai Basesku. Pone pirmininkė, Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Kūtę, aš parengus labai gerai sustruktūruotą pranešimą. Europos investicijų banko veikla turėtų būti e, labiau sutelkta ir labiau orientuota į rezultatus. Ji taip pat turėtų būti veiksmingesnė. EIB turėtų būti e, atsakinga ir skaidriai veikianti finansinė institucija. Mums reikia skirti daugiau e, lėšų ilgalaikiams investicijoms, kurios e, galėtų padėti mums gyvendinti įvairius infrastruktūros e, projektus. Ir aš džiaugiuosi, kad Europos investicijų bankas susitelkė ties trimis rytimis, tai yra mažos vidutinės įmonės, konvergencija ir klimato kaita. Taip pat aš manau, kad EIB turėtų skelbti daugiau informacijos savo tinklalapyje apie finansavimus skirtus mažoms ir vidutinėms įmonėms ir apie tai, kam ir buvo išmokėtos e, lėšos ir kokie regionai pasinaudojo jūsų pagalba. Grazie Presidente, di fronte a questa crisi economica, di fronte a questa crisi sul Mediterraneo. Di fronte... Ačiū pirmininkė. Ekonominės krizės akivaizdoje viduržėmio regiono pietų krizės akivaizdoje, brandolinės nelaimės akivaizdoje. EB veikla e, labai svarbi. Manau, kad EB turėtų veikti ir Europoje, ir už jos ribų, taip pat dabar Viduržėmio jūros regione. Dar e, ateinančių laikotarpių reikia gyvendinti naują planą Reikia peržiūrėti finansavimo mechanizmus. Kalbame apie projekto obligacijas iš gerbimus komisijos nariai. Galbūt galėtumėt um, mums daugiau papasakoti apie terminus tų projektų gyvenimą. Ir gerbiamas ponia Meištadai, kas atsitiko su uh, fondu uh, įkurtų parengus ekonomikos gaivinimo planą. Uh, šiuo metu svarbiausia, kada tai bus daroma ir gal uh, galėtumėt mums papasakoti, kas yra daroma be Margarit, nes tai dar viena paslaptis yra labai svarbu viską daryti laiku. Na, šiuo metu dėkui. Ačiū, toliau panas Rubeks. Ačiū pirmininkė. Manau, jog pateikta e, B9 ataskaita yra primtina, na, o kalbant e, apie ateitį, pasakysiu tą patį, ką ir kiti minėjo šiandien. Reikia mąstyti strategiškai, e, mąstyti apie ilgalaikės investicijas, netmetant subsidijų galimybės lėšos e, įmokamos e, į, į bankus. E, tas kapitalas turi būti valdomas, reikia susitelkti projektus, kurie galbūt trumpuoju laikotarpiu naudos neduoda, bet duos naudos uh, ilguoju laikotarpiu e, reikėtų pagalvoti apie garantijų e, programas, reikėtų e, galvoti apie viešojo privataus sektorių bendradarbiavimas ir tai pagerins bankų veiklą. Dėkui. Panas Matula. Norėčiau padėkoti, ponė pirmininkė, sveikinu ir komisijos narį atvykusi pas mus. Kalbėdamas apie EIB investicijas į e, mažas vidutinės įmonės, į konvergencijos regionus ir į kovos su klimato kaita veiksmus. Labai svarbu yra padėti tiems regionams, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės. Jūs turėtumėte veikti labiau struktūruotai regionai, kurie, kurios įten susilpnino krizę, turėtų būti pagrindiniai jūsų paskolų ir jūsų skiriamo finansavimo gavėjai. Mikrokreditai. Štai ko e, reikia tam, kad mes e, sukurtume daugiau darbo vietų ir paskatintume mūsų ūkio augimą. Tvari plėtra, ypač miestuose, tai yra dar viena svarbi tema. Aš tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų ir toliau su, sugebėsite kurti pridėtinę vertę. Mums reikia naujų, novatoriškų projektų skirtų ateičiai. Ir aš dėkuoju ponioj Kutas už jo puikų pranešimą. Ponas Kūnas. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia EIB pirmininkė. Šie debatai labai svarbus mūsų valstybių narių ekonomikoms. Valstybės turinčios gerą proporciją tarp didelių įmonių ir mažų ir vidutinių įmonių gebėjo paprasčiau atremti krizės iššūkius. Vokietijoje 70 procentų visų įmonių yra mažos ir vidinės įmonės ir um, jos įdarbina daug darbuotojų. Turime siūsti aišku signalą valstybių narių bankams, kad jie paprasčiau suteiktų paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra labai svarbu siekiant ūkio augimo, siekiant išlikti konkurencingais prieš JAV ir Azijos šalis. Todėl EIB veikla yra labai svarbi, tačiau EIB turi gebėti veikti veiksmingai. Tik tokiu būdu mes išbrisime iš krizės. Ačiū. Herzlichen Dank, Herr Kuhn. Ačiū, ponia Kūn. Dabar panašu, kad visi pasisakė, norėjo pasisakyti. Dabar žodį suteiksiu ponui komisijos nariui Šefšovičiui, kad jis galėtų atsakyti į klausimus. Uh, Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Kai kurie gerbėmi nariai kalbėjo apie tai, jog reikia uh, tinkamai vykdyti reguliavimo priežiūrą. Čia norėčiau patikinti, kad komisija labai rimtai svarsto EB reguliavimo priežiūros klausimą. Iš tikrųjų, reikia atitinkamos reguliavimo priežiūros sistemos. Uh, EKDB tinkamai e, veiktų, e, tačiau EB e yra iš nacionalinio pobūdžio ir todėl reikia atitinkamai atsižvelgti į sutarties nuostatas. EB nesenai ėmėsi konkrečių žingsnių, kad spręstų problemas, stiprindama konkrečiai savo audito komitetą. Ir be to EB vykdo e, reikiamus ataskaitų teikimo reikalavimus ECB. Manome, kad Europos bankinystės institucija ir ECB gali užtikrinti reguliavimo priežiūrą Europos investicijų banko, tačiau, žinoma, net mes mėm galimybės EB e e, rasti arba numatyti galbūt kitokią tvarką, galbūt savanoriškų pagrindų. Na, o kalbant apie komisijos bendradarbiavimą su EB, norėčiau pabrėžti, kad komisija jau dabar labai svarbu vaidmenį atlieka EB valdysenoje, teikia nuomonės apie, visus, e apie visas EB paslauga, e, paskolas, e, išteklius ir dalyvauja EB direktorių valdybos posėdėse tikrai bendradarbiavimas su EB puikus, na, o kalbant apie išorinių ES programų priežiūrą, apie su to susijusią biudžeto tvirtinimo procedūrą, be EIB veiklos e, gyvendinant Europos plėtros fondą, tai būtų ECB finansavimo e, priemonė, atsižvelgiant e, į finansų reglamentą, mes nežinome, apie kokią nors kitą Europos finansavimo e, veiklą vykdomą bendrai su EB, e kurie nebūtų taikoma biudžeto tvirtimo procedūra. Mm, dėl to, ką minėjo ponė Hübner, žinoma, visiškai pritarėme tam, kad reikia maksimaliai panaudoti EB potencialą. Uh, numatant e, naujus svertus, kad būtų galima teikti daugiau e, paskolų e, smulkiam vidutiniam verslui, ypač laikotarpiu po finansų krizės, kai paskolas sunku gauti yra. Taip pat, žinoma, norime, kad būtų ir naujovės dėgiamos tuo požiūriu. Norėčiau pažymėti, kad finansavimo reglamentas buvo pakeistas pastaruoju metu, siekia numatyti tokius naujus instrumentus. Ir taip pat teikiame dėmesio programoms e, skirtoms e, inovacijoms, investicijoms į e, mokslo technologijų plėtrą ir esu tikras, kad numatysime finansavimo priemonės ir kitoms sritims. Ačiū komisijos nariui, žodis pirmininkų meštadai. E, Ačiū, ponė pirmininkė, aš dėkuoju visiems, kas pasisakė šiandien. Net e, jei man ir pasirodė, kad e, kai kurie kalbėjo visiškai neteisingai. Aš turiu nedaug laiko ir negaliu išsamei atsakyti į visus labai įdomius pateiktus klausimus. Uh, Ir tačiau aš manau, kad kai kuriuos iš šių klausimus reikia iš tikrųjų išsamei išnagrinėti e, komisiją. Pone Hubner kalbėjo, pažiūrėjau, apie tai, kad EIB e turėtų kur kas svariau prisidėtų prie e, strategijos Europa 2020 įgyvendinimo, finansuojant konvergencijos veiksmus, bendradarbiaujant su Europos komisija. Tam reikia, kad mūsų, teisinė, mūsų turimi teisės aktai mums leistų tą daryti. Ir tai reiškia, kad jūs turėtumėt e, to siekti. Jūs turėtumėt e, e, imtis veiksmų tam, kad EIB galėtų jums padėti. Komisijos pasiūlymai mūsų galva yra visiškai tinkami. Taigi dabar reikia, kad taryba ir komisija patvirtintų komisijos pasiūlymą. Taigi jūs galėsite suvadinti svarbų vaidmenį e, rengiant finansinį reglamentą. Kai kurie kiti klausimai buvo labai įdomus ir norėčiau apie juos pakalbėti. Pavyzdžiui, mokesčių rojos šalis, ponas Kenfin apie tai kalbėjo. Aš galiu Jums patvirtinti, kad Europos investicijų bankas šiuo klausimu vykdo labai griežtą, net griežtesnį politiką nei kitos finansinės institucijos. Ir visai neseniai mes atsisakėme kofinansuoti e, projektus su Pasaulio banku ir su e, Afrikos banku. Atsisakėme juos finansuoti dėl to, kad jie netitiko mūsų taikomų griežtesnių kriterijų. Ir aš galiu ponui Kenfin pasakyti, kad e, yra visiškai neįsivaizduojama, kad mes e, finansuotume e, ką nors, kas yra įtrauktas į juodai sąrašą. Tačiau šiuo klausimu galiu pateikti Jums išsamesnės informacijos, jeigu norit. Ponas Kliūt pateikė klausimą apie uh, paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms bei skaidrumą teikiančias paskolas. Aš manau, kad yra nemažai finansinių e, institucijų, kurios teikia tiek informacijos apie savo veiklą, kiek tai darome e, mes. Mažos ir vidutinės įmonės e, pasinaudojo Europos investicijų banko teikamomis paskolomis arba mūsų tarpininkų E, teikiamomis paslaugomis. Ir tokių mažų vidutinių įmonių 2010 metais buvo 60 tūkstančių. Europos investicijų bankas yra unikali institucija dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, kaip jau kai kas iš jūsų minėjo, mes nenaudojame e, lė, mūsų uh, mūsų akcininkų lėšų. Mes negauname ne vieno cento iš Britanijos mokesčių mokėtojų. Mes dirbame finansų rinkoje kiekvieną dieną. Ir turėdami trigubo A reitingą Azijoje, JAV, mes galime skotintis lėšas ir po to, pasinaudodami šiomis lėšomis, galime in, palankiomis sąlygomis investuoti šias lėšas į svarbius projektus. Parlamentas ir taryba leidžia mums prisidėti prie ES išorės veiksmų. Tai reiškia, kad mums reikia numatyti uh, uh, atidėjimus, kurie turi sudaryti devynis procentus. Ir kai, ši, kai paskolos yra gražinamos, mes atgauname, mes surinkame E, lėšas. Aš kalbu apie lėšas, kurios buvo išmokėtos, e, e, apie lėšas, kurios buvo pateiktos kaip garantijos. Antra, antras ypatingas būdas, bruožas yra tai, kad mūsų akcininkai yra ES valstybės narės. Mes esame vienintelė finansinė institucija, kuri teisiškai pagal sutartis privalo finansiškai remti uh, politinius Europos Sąjungos tikslus. Mes esame vienintelė politinė, e, finansinė institucija, kuri negali finansuoti jokio projekto, jei jo nepatvirtina Europos komisija. O Europos komisija e, atlieka e, projektų vertinimą bendradarbiaujant visoms tarybos, komisijos taryb, tarnyboms. Taigi mes labai griežtai laikomės uh, galiojančių taisyklių ir dalyvaujam vykdant ES politiką. Trišalė, trišalė pagrindų mes bendradarbiavame ir su Olafu, ir su audito rūmais. Mes galime bendradarbiauti be abejo ir su. Uh, E, Europos bankininkystės priežiūros institucijomis. Bus puiku, jeigu jie galės mus prižiūrėti, gal netiesiogiai. Mūsų uh, uh, tikrinimo komitete yra žmonių, kurie turi nemažai patirties banko priežiūros srityje. Ir mes džiaugiamės, kad buvo sukurtos šios naujos ES institucijos. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, Europos investicijų bankas yra unikalus dar ir dėl to, kad mes turime e, e, pakankamai daug unikalių žinių, kurios, e, kurias sukaupėme. Mes turime daugiau nei šimtą speci, specialių sričių inžinierių ir kitų ekspertų. Taigi mes turime nemažai labai specialių žinių ir kai mums reikia uh, techninio patarimo mes galime kreiptis į šios ekspertus. Kartais ne, projektų negalime finansuoti dėl to, kad jie nepatenka į mūsų mandatą. Ir be abejo, šiomis turimomis e, e, žiniomis pasinaudojame, e, kai gyvendinami yra vandens, miesto transporto ar aplinkosaugos projektai, arba kai yra finansuojamas mažos vidutinės įmonės. Būtų gaila nepasinaudoti mūsų turimų potencialų. Gal reikėtų sistematiškiau ir, ir struktūriškiau bendradarbiauti su Europos parlamentu. Jei mes daugiau finansuosime projektų Turkijoje, kodėl taip darysime? Dėl to, kad tai at, e, at, patenka į mūsų mandatą, kurį patvirtino taryba ir Europos parlamentas. Ir mes esame pareigoti daugiau finansuoti e, šalise kandidatėse. Štai ką, jų, ką jūs mums patikėjote. Tai reiškia, kad mes finansuojame daugiau e, e, projektų Turkijoje ir Kroatijoje. Taigi mes elgimės taip, kaip mums nurodo taryba Europos parlamentas. Ir aš manau, kad mūsų uh, bendradarbiavimas su jumis galėtų būti labiau struktūruotas ir lab, lab, galėtų būt, turėti aiškesnę struktūrą. Dėkuoju. Zidam. Ačiū. Pirmininkė, paskutinis žodis šią temą. Jitars ponas Kutaš pranešėjas. Pone pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau padėkoti visus, kas pasisakė šioje diskusijoje, kuri buvo labai konstruktyvi. Turiu pripažinti, jog nepaisant kai kurių kritinių pastabų, po, ponia Meištat, jūs pastebėjote, kad beveik visi mūsų kolegos pripažįsta, jog EIB vaidina labai svarbu vaidmenį mums vaduojantis iš finansinės ir ekonominės krizės. Ir akivaizdu, kad mums reikia daugiau investicijų, mums reikia daugiau e, tvarios plėtros projektų. Europos Sąjungoje. Ir aš manau, jog mes turėtume atsižvelgti į ambicingus pasiūlymus. Nereikėtų bijoti novatoriškų pasiūlymų. Be to norėčiau, apibendrinamas šias, šią diskusiją, pabrėžti, jog labai svarbu yra didinti skaidrumą ir užtikrinti geresnį keitimas informaciją tarp įvairių ES institucijų. Savo kolegų vardu aš norėčiau Jums, ponė Meištat, pasakyti, kad Jūs galite mumis pasitikėti. E Kolegos, debatai dėl EIB 9 metų ataskaitos baigiami, 12 val. vyks balsavimas. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto.